yra iš principo ir skirtas tam, kad prieiga prie finansavimo būtų paprastesnė ir kad smulkios vidinės įmonės galėtų lengviau naudotis e, pagrindų programos siūlomais privalumais. Ačiū. Diskusiją šio klausimu baigėme, kadangi jau iš tikrųjų ne, labai užtėsėme savo darbą. Reikia skubėti prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra klausimas dėl ESBO stiprinimo ir ES vaidmens. E, e, vyriausiosios įgaliotinės vardu, komisijos vicepirmininkės vardu, e, pirmasis pasisakys ponas Šestel. Prašom. Pirmininkė komisarė, ponios ir ponai. Man malonu kalbėti šiandieną vyriausiosios įgaliotinės Lady Ashton vardu. Kaip žinia, po trijų savaičių 56 SBO valstybių vadovai susitiks Astanoje. Helsinkio baigiamasis aktas buvo pasirašytas 1975, 1975 2009 metais. Ir e, primančioji šalis, Kazakstanas dabar renks aukščiausio lygio sustarimą. Praėjus visiems šiems metams tai rodo, kad organizacija labai sustiprėjo, kad ji yra vertinga. Kartais atrodo, kad jai sunkus pręsti įšaldytus konfliktus, kovoti su šaltojo karo palikimu kartais kenčia dėl to jos autoritetas. Rusijos prezidentas Medvedevas paragino Europą peržiūrėti savo saugumo architektūrą, nu, numatant naują sutartį. Tai galėtų įpūsti naujos gyvybės į mm, ESBO ir į visą procesą. Egzistuoja ir kiti saugumo forumai. Juose e, saugumas yra sustiprintas Europoje, dalyvaujant ir SBO ir taip pat ES remia šiuos e, procesus. E, vadovų sutikimas, kuris vyks Astanoje, Parengiamoji konferencija, kuri vyks Astanoje, nubrėž gairės vadovų susitikimui ir bus parengtas e, dokumentas pateikt kuris bus pateiktas e, vyriausybių ir valstybių vadovams. Jis bus padalintas į tris dalis. Pirmiausia, bus išdėstinti SBO principai, įsipareigojimai. Antras, nubrėž, nubrėž iššūkius. O trečiasis, kuris ypatingai svarbus ES, tai veiksmų planas Šis dokumentas e, turi būti aiškus ir suprantamas visiems piliečiams. Europos Sąjungos ambicijos, kuriuoms pritarė kitiems, kiti dalyviai, yra e, sustiprinti SBO kaip saugumo bendruomenę, apimti Eurazijos transatlantinę bendruomenę ir panaikinti skiriamasias linijas, e, kurias panaikinus žmonės gyvens laisvai, saugiai, taikiai Taip pat reikia suvokti principus, kurie yra esminiai SBO. Reikia užtikrinti, kad jų būtų laikomasi. Vadovų sutikime turi būti ir apibriežti šie dalykai. Reikia parengti veiksmų planą pagal numatytą mandatą. SBO yra bendradarbiavimo partnerystė Ir apie tai kalbama pasiūlyme dėl rezoliucijos. Europos Sąjunga savo veiksmais sieks užtikrinti, kad veiksmų planas atspindėtų ES prioritetus, kurie apibriežti užsienio reikalų ministrų šių metų birželio mėnesį. Dėl karinės dimensijos, e, čia kalbame apie vienos dokumentą ir vyksta darybos dėl jo, turime jau gerų ženklų. Ir Dėl įprastinės ginkluotės Europoje mes turime užtikrinti, kad išliktų dabartiniai įsipareigojimai ir kad e, reikia, kad valstybių ir vyriausybių vadovai suteiktų naują pagreitį šio proceso tasai. E, SBO veikia trimis dimencijomis ir reikia sustiprinti jas, reikia užtikrinti ankstyvą perspėjimo sistemą konfliktų prevencijos srityje, rekonstrukcijos e, atstatymo srityje. ES siūlo konkrečius pasiūlymus, mes norime sukurti saugumo bendruomenę, kad būtų galima spręsti visus konfliktus Padnestrėje, Kalnų Karabache, Gruzijoje kur jie galėtų, gali vėl e, įsiliepsnoti bet kuriuo metu, kaip pamatėme 2008 metais. E, trūksta pažangos ir dėl to kenkia pasitikėjimas. Mes tikimės politinės valios. Taip pat turime sustiprinti savo pažangas, e, pastangas šioje srityje ir turime susitarti dėl veiksmų plano. Turime galvoti apie ateitį, turime susitelkti ir kovoti su tarptautinėmis grėsmėmis atitinkamuose deramuose tarptautiniuose formuose. Europos Sąjunga e, nori užtikrinti energetinį saugumą, nori, kad ši, e, šis klausimas būtų sprendžiamas atitinkamoje rezoliucijoje. Mes turime taip pat e, siekti, kad būtų vykdomi įsipareigojimai dėl geros valdysenos, kad būtų panaikintos grėsmės e, energetikos išteklių e, tiekimui, taip pat būtų kovojama su klimato kaita. Taip pat reikia siekti, kad visose valstybėse būtų taikomos teisinės valstybės. Uh, E, taisyklės principai. Mes turime taip pat siekti sustiprinti e, vertybės, norime, kad jos būtų įdėktos praktiškai. E, reikia pagerinti institucijų tokių kaip SBO veiklą ir reikia tikėtis, kad tai palengvins mūsų kaip piliečių ir valstybių gyvenimą. ES tiki laisvais demokratiniais e, rinkimais visoje ESBO zonoje laisvę ir e, žmogaus teisių institucijų aspektas turi būti stiprinamas toliau. E, vyriausioji įgaliotinė taip pat labai daug dėmesio skiria e, spaudos laisvai. Dėkuoju ponui Šasteliui, o dabar suteiksiu žodį frakcijų atstovams. Pirmiausia, Europos liaudės partijos frakcijos vardu Andrzej Grzyb. Jam suteikiamas dvi minutės. Dėkuoju, panie przewodniczący. <clears throat> Mamy informację e, wysokie. Dėkui, ponė pirmininkė. Mes girdėjome iš e, užsienio ir saugumo politikos vyriausios įgaliotinės ir e, be to matėme rezoliucijos projekte, kurį parengė e, parlamento narys Liboras Raučiakas, kad Korfų procesas turi būti atgaivintas. Būtent apie tai kalbėjo ir vyriausiai galiotinė Ir e, nuolat mes kalbame, kad reikia kalbėti apie e, konfliktų sprendimą, mažumų apsaugą, demokratėjimo procesus tarp pačių valstybių narių. Būtina pasiekti e, politinį, karinį ir e, žmonių balansą tose valstybėse. Nes dabar matome, kad karinė gale e, yra įsitvirtinusi, nors ji ir yra svarbi, lygiai taip pat kaip ekonominis, socialinis ir maisto saugumas. ESBO turėtų e, tuo klausimu daugiau padirbėti. Stebėdamas e, rinkimus, e, žmogaus teisų apsaugos stebėjimo direktoratas um, atliko nepaprastai gerą darbą ir tą veiklą reikėtų paremti. Tačiau ESBO geri veiksmai neapsiriboja tik tarpininkavimu. ESBO yra organizacija leidžianti valstybėms narėms e, sušvytėti be pirmininkaujant jai. Štai Kazakstano vaidmuo dabartinės e, krizės Afganistane, e, Kir Kirgizistane medu arba e, tarpininkaujant tarp Uzbekistano ir Kirgistano e, buvo matomas kaip labai reikšmingas. Gruodžio mėnesį Almatoje vyksantis tai, e, vadovų susitikimas turėtų sudaryti galimybę priimti būsimąją ESBO hartiją. Norėčiau paremti rezoliucijos projektą ir Pauna Rūčeką. Ačiū. Dėkoju. Vicepirminink, vicepirmininkų Libarui Rūčekui ir suteikiamas dabar žodis, jam skiriamos trys minutės. Thank you, Mr. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, šiemet mes švenčiame 35-asias baigiamojo Helsinkio akto metinės. Helsinkio procesas prisidėjo prie po istorinių pokyčių Europoje. Europa buvo padalinta po antro pasaulinio karo per šaltąjį karą, o dabar visa Europa gyvena taikoje ir bendradarbiavimo dvasėje. E, žmonės abiejose kažkada busios geležinės sienos pusėse gali naudotis visomis pagrindinėmis e, laisvėmis ir teisėmis. Vis tik ne visi Helsinkio proceso tikslai jau įgyvendinti visoje eilėje regionų dar egzistuoja kaimininių konfliktų, etninių konfliktų. Daugelį valstybių yra sunku įtvirtinti demokratinės laisvės. Visos valstybės narės priklausančios ESBO susiduria su tokiais iššūkiais kaip saugumo iššūkiai, terorizmas, organizuoti nusikaltimai, priekyba narkotikais, energetikos problemos, interneto saugumas. Praėjo 35 metai po Helsinkio, 11 metų po Stambulo e, vadovų susitikimo. Dabar ESBO Europoje reikia naujo e, postumio, ją reikia atgaivinti, ją reikia reformuoti. Korfų procesas e, išskiria kryptį, kurioje kurio, kurio reikės judėti gruodžio mėnesio Astanos susitikime rezoliucijos projekte, dėl kurio balsuosime rytoj. Europos parlamentas siūlo daugybę rekomendacijų vadovų susitikimui. Pavyzdžiui, mes rekomenduojame, kad per jį būtų aptarta ir priimta e, visas veiksmų planas dėl konfliktų prevencijos, dėl krizių valdymo, dėl valstybės atstatymo po konfliktų. Taip pat reikia patvirtinti veiksmų planą, kuriame būtų parengta dirba saugumo sektoriaus hartijai e, SBO rėmose. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija, kaip jau girdėjome, yra unikali ir neatskiriama Euroatlantinės ir Eurazijos saugumo struktūros dalis. Joje yra daugybė skirtingų valstybių narių, nuo Vankuverio iki Vladivostoko. E, ESBO unikalumas E, yra susijęs ir su politiniu, ekonominiu, ekologiniu ir teisiniu e, sąsajų įtvirtinimu. ES per savo saugumo ir e, užsienio politiką, sustiprinta Lisabono sutartimi, turėtų prisidėti prie bendradarbiavimo tarp ES ir ESBO stiprinimą, nes tik bendradarbiaudami mes pasieksime bendrų tikslų. Ačiū. Uh, Ačiū. Na, o dabar socialdemokratų vardu. Atsiprašau, kad ir išklausėme socialdemokratų atstovą, sako pirmininkas. Dabar ALDE frakcijos atstovas pasisakys, dvi minutės skiriamos. Poniai Aneliai Jetenmakė. Ačiū, ponė pirmininkė. SBO visuomet buvo svarbi organizacija, gerbiama organizacija, kurios mums reikia dabar lygiai taip pat kaip ir anksčiau. SBO dažnai yra ta organizacija, kuri suteikia prieigą prie krizių zonų, kai to padaryti negali kitos organizacijos. Taigi SBO mums yra reikalinga. Ji yra reikalinga mums Centrinėje Azijoje, Mums reikalinga parama policijos pajėgų operacijoms, reikia užkirsti kelią narkotikų priekybai, reikia saugių sienų ir SBO gali mums padėti. Tai yra, na, SBO humanitarinė veikla irgi yra unikali. SBO humanitarnėje veikloje matėme ir būdų, kaip galima novatoriškai kovoti su narkotikų priekyba, ir matėme, kaip sustiprinamos e, nestabilių valstybių jėgos ir pajėgumai. Taip pat e, SBO indėlis į policijos e, pajėgų operacijas, taip pat įvairių karinių priemonių panaudojimas. Taip pat SBO yra veiksnio organizacija vystoma bendradarbiavimo srityje. Taip pat ši organizacija tapo svarbiu uh, svarbia grandimi tarp aplinkos saugos ir saugumo. Ir ES reikia gal pasimokyti iš tų dalykų ir savo veikloje ES galėtų pasinaudoti SBO pavyzdžių. SBO paprastai nuvyksta į vietą prieš ES. Ši organizacija turi daugiau patirties, turi patyrusių ekspertų. Ir šios organizacijos stiprios, stipriosios pusės bus nulemtos e, valstybių narių noro. ES bendradarbiauja šis organizacija ir labai svarbu vertinti šios organizacijos darbą. Ačiū, e, Bitekofen, žaliųjų vardu, prašau. Ačiū, e, pirmininkė. Ministras ką tik pasakė, kad SBO ieško naujo įkvėpimo uh, Ir mes ES norime prisidėti e, prie tokio SBO siekio. Rezoliucijos projektas, kuris buvo parengtas e, vadovaujant vicepirmininkui, kuris dabar pirmininkauja posėdžiui. Ir e, didelė dauguma parlamentarų pritarė šią rezoliuciją. Tai yra, na, kalba eina apie labai pažang, pažangę, pažangų SBO statusą. SB gauna įvairių pasiūlymų iš įvairių regionų. Junktinės Amerikos valstijos teikia savo pasiūlymus SBO. Na, o mums reikia aiškesnės korfų proceso tikslų apibriešties. Tai yra labai svarbu artėjant viršūnių susitikimui. Visi trys SBO matmenys turi būti sustiprinti, ypatingai kalbu apie demokratijos ir žmogaus teisų tarnybą, Taip pat e, norime ieškoti ir naujų alternatyvų ir aš manau, kad e, tai yra labai vertingi pasiūlymai rezoliucijos projekte. Kaip kad, na, yra užduodamas klausimas, ar ES per savo bendrąją užsienio gynybos politiką negalėtų organizuoti misijų, įsitraukti į misijas kartu su SBO, pavyzdžiui, Kirgistane, tai duotų labai pozityvių rezultatų, jeigu toks variantas e, būtų pritaikytas. Galėjome potencialiai kartu dirbti su partneriais rusais e, ir pasiekti konkretesnių rezultatų. Kaip sakė vicepirmininkas Rūčiakas, yra pateiktas e, pasiūlymas parengti bendro, bendro saugumo hartiją pagal korf, Korfų procesą SBO rėmose. Ir Aš manau, kad tai būtų teisinga reakcija į Rusijų, Rusijos partnerių požiūrį. Jie ieško naujų kelių toje transatlantinėje saugumo erdvėje. Ir aš tikiuosi, kad mes suvaidinsime vaidmenį ir užtikrinsime, kad tie procesai būtų sėkmingi. ECR vieną minutę komisija, pirmi, komisarė pirmininkė. SBO vaidina svarbu vaidmenį propaguojant taiką ir stabilumą mūsų Europos žemynę. Tai, kad JAV, Rusija, daugelis Centrinės Azijos valstybių yra visapusės visateisės narės, suteikia daug patikimumo SBO. Apie tai kalbama nuo Vankuverio iki Vladivostoko. SBO uzurpuoja Europos tarybą kaip pats aktualiausias forumas, kur aptariami demokratiniai klausimai ir atitinkama jų tarnyba stebi rinkimus ir teisinės valstybės principų įgyvendinimą Europoje. Taip pat e, misijos Gruzijoje, Moldo, Moldovoje stabilizuoja visuomenės, kurios buvo sutraumuotos užšaldytų konfliktų. Tai, kad Kazakstanas dabar pirmininkauja SBO, leidžia sustiprinti organizacijos įvaizdį ir daugiau dėmesio skirti Centriniai Azijai, ypatingai kalbant apie saugumą ir kovą su tarptautiniu terorizmu. Be jokios abejonės galimybių yra daug, kai būtų galima plėtoti ES santykius su SBO. Tačiau kuriant tą partnerystę. Aš tikiuosi, kad vyriausiai galiotinė tinkamai atsižvelgs į tai, kad nebūtų dubliuojamos pastangos ir kad nebūtų užvaistomi mokesčių mokėtojų pinigai, kai yra tok, vykdoma tokia griežta taupimo politika. Taip pat, kad būtų derinamos SBO, ES, NATO pastangos per partnerystę taikos labų. Ir tikiuosi, kad Europos taryba ir SBO galiausiai susilies. Tai tokiu būdu sutaupytumėme daug pinigų. Ačiū, kolegos. Norėčiau priminti, kad e, vertėjai dirbs tik tai iki vidurnakčio. Mm, ir kalbėkite tiksliai ir ne, neviršinkite laiko. Nenorime dirbti iki dviejų ryto. Pana Šolc. Mūsų frakcija džiaugiasi, kad Europos parlamentas galiausiai suvokė SBO reikšmę ir kokie svarbus yra ES santykiai su SBO kokie yra Helsinkio proceso uždaviniai ir kokie mechanizmai yra numatyti. Aš manau, kad reakcija yra pozityvi. Na, o pranešimas, kurį parengė mūsų vicepirmininkas, aiškiai parodo, kad ES ir SBO nėra konkurentai, bet partneriai. Ir kaip partneriai šios organizacijos turi sukaupusios savo patirties ir gali suvaidinti vaidmenį kovojant su įvairiais iššūkiais. E, laukiant Astanos viršūnių sutikimo, aš norėčiau atkreipti dėmesį į kelis aspektus. Europoje mums reikia bendrų europinių diskusijų apie saugumo politiką mūsų žemynui. Žemynas yra ne vien tik tai Europos Sąjunga. Ir mūsų žemynė yra daug disbalansų. Korfu, korfu procesas suteikia galimybę surenkti tokias struktūrinės diskusijas. Ir svarbu, kad tos diskusijos vyktų taip, kad būtų galima e, pasiekti nusiginklavimo tikslų. SBO ir ES reikia šioms organizacijoms viena kitai, viena kitos. Aš kalbu ir apie energetikos e, saugų tiekimą ir mums reikalingas struktūrinis bendradarbiavimas. Pone Nedelčiava. Pone pirmininkė, gerbiamas Šastel, kolegos. Aš pasisakydama noriu akcentuoti, kokį svarbų vaidmenį suvaidina rinkimų stebėjimo misijos, stiprinant santykius su ESBO ir pasauliniu mastu, stiprinant e, ir bendrai stiprinant mūsų išorės veiksmus. Aš turiu pasakyti, kad e, visi žinome, kad tarp pagrindinių ES vertybių yra žmogaus teisų ir demokratijos užtikrinimas, todėl e, derami rinkimai yra vienas iš pagrindinių ES išorės veiksmų elementų. ES, ES e, siūsdama rinkimų stebėjimo misijas turėtų bendradarbiauti su kitomis valstybėmis. Todėl aš manau, Europos išorės veiksmų tarnybos sukūrimas reikalauja, kad būtų sukurta ir bendradarbiavimo procedūra tarp uh, e, ODU. Kaip? Tarp ESBU ir uh, e, ES rinkimų stebėjimo misijos. Vadinasi, mes turime ne tik ne, nedubliuoti savo veiksmų, bet tik su, galime sustiprinti tokiu būdu savo veiksmus. E, formuodami rinkimų stebėjimo misijas mes turėtume apie tai galvoti. Jos turi būti gerai e, parengtos, kad galėtų operatyviai veikti vietoje ir po to įgyvendinti savo išvadas. Europos parlamento reikšmė taip pat yra pakankamai didelė. Europos e, ES piliečių demokratiškai išrinkti žmonės turi turėti galimybę stebėti rinkimus ir už ES ribų. Tai yra didžiulis turtas ES. Mes turime e, jį išlaikyti. Galiausiai Europos saugumo hartija pabrėžė ekonominės ir e, ekologinės pusės reikšmę visos valstybės e, šiuo požiūriu yra tarpusavėje priklausomos. Todėl mes turime propaguoti Europos parlamento ir SBO E, parlamentinių institucijų kvalifikacijos panaudojimą. Tik tokiu būdu mes užtikrinsime rinkimų stebėjimo misijų sėkmę. Rinkimų stebėjimo misijas galime sustiprinti, jeigu ES su es buvo geriau bendradarbiaus, bet to Europos parlamentarai turi būti siunčiami į tas valstybės dažniau, tokiu būdu užsienio politika sustiprės ir mes galėsim geriau pasiekti savo nusikslų. Labai ačiū. Toliau tabaždį. Dvi minutės. Eh, elnök úr, gratulálok a kezdeményezéséhez. Pone pirmininkė, norėčiau pasveikinti jūsų iniciatyvą, kadangi mes visi žinome, jog ES viduje svarbiausia organizacija yra žinoma pati ES, tačiau daugelį sričių ES eh, taryba ir ESBO E, yra sukaupsios kur kas daugiau patirties, pavyzdžiui, sprendžiant tarp etninius konfliktus arba teikiant humanitarnę pagalbą. Mes galime tik sustiprinti humanitarnę humanitarinę sritį Europos Sąjungoje, remdamėsi jų patirtimi. Kokiagi yra ESBO papildoma vertė? Aš jau paminėjau etninius konfliktus ir ESBO e, ir tą faktą, kad ESBO turi ypatingą komisarą tautinių mažumų klausimams, kuris tarpininkauja sprendžiant konfliktus. Tuo tarpu ES neturi aiškios tautinių mažumų apsaugos sistemos. E, mažumos e, klausimas, tiesą sakant, Lisabono sutartyje tik dabar ir įvardintas. O Europoje yra daug užšaldytų konfliktų, kurių 90 procentų yra etniniai. Taigi ES turi vadovautis ESBO patirtimi, o kalbant apie Romus, turime prisiminti, kad ESBO yra parengusi visą eilę programų dėl Romų ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tų programų reikšmingumą, ypač kai renksite ES Romų strategiją. Negalima ignoruoti ESBO patirties. Taip pat prašyčiau prisiminti 1990 e, m. Kopenhagos deklaraciją, kurioje yra kalbama apie mažumų autonomiją. Paskutinė mano mintis yra susijusi su žiniasklaidos laisvė. Jeigu paklausytumėt ESBO atstovų atsakingų už žiniasklaidą, žiniasklaidos laisvę, tai suprastumėt, kad jie kur kas drąsiau kalba apie pažeidimus visose valstybėse narėse. Todėl aš ir remiu visapusiškai aktyvesnį bendradarbiavimą tarp ESBO ir ES, nes tai bus naudinga ir mums. Ačiū toliau, ponė Hautala. Ačiū labai. Aš norėčiau paremti tai, apie ką ką tik kalbėjo kolega Butikov. Būtina užtikrinti pusiausvyrą tarp trijų ESBO organizacijos veiklos sričių. Ypač norėčiau pabrėžti, kad turime apginti humanitarinę pusę Pirmininkė, aš džiaugiuosi, kad šiame pranešime yra atsižvelgiama ir į tai, kad dabar pirmininkaujantį valstybę Kazahstanas e, turėtų susilaukti reikalavimo pirmiausia apginti pagrindinės teisės ir žmogaus, teisė, e, žmogaus teisės e, savo valstybėje. Ta turėtume padaryti Astanos vadovų sustikime. Nes, kaip žinome, Kazahstane toli gražu padėtis nėra gera. Yra labai daug rimtų žmogaus teisų pažeidimų, baisios sąlygos kalėjimuose ir panašiai. Labai džiaugiuosi e, matydama, kad jūsų pranešime yra e, išsakyta, kad Europos parlamentas turėtų būti aktyvesnis humanitarnėje srityje. Tai yra labai puikus pasiekimas. Pilietinė visuomenė gali aktyviai dalyvauti ir mes turėtume remti e, tą į renginį, kuris vyks paraleliai Astanos vadovų susitikimui pilietiniai visuomeniai skirta, skirta, skirtas. Ačiū. Proszę Pani. Ačiū toliau, pan Migals. E, Labai ačiū, ponas pirmininkė. Labai džiaugiuosi, ponas pirmininkė, kad jūs pakalbėjote lenkiškai. Mes Europos Sąjungoje turėtų skatinti ESBO vaidmenį, ypač e, dėl to, kad mūsų interesai sutampa dažnai su SBO interesais, pavyzdžiui, e, Gruzija, Padnestrė, e, pono Sarkozy šešių punktų planas Gruzijai. Pone Hautelė labai teisingai pastebėjo ir dėl žmogaus teisių. Tačiau mes turėtume prisiminti, kad ES yra savarankiškas darinys ir mūsų bendradarbiavimas su SBO neturėtų padaryti mūsų priklausomų nuo šios organizacijos, kai ji priima sprendimus. SBO yra kur kas platesnė organizacija, ne tik ES apimanti. bendradarbiavimas, visiškas ES įsitraukimas galbūt bus ir nelabai produktyvus, nes mes pakenksime savo nepriklausomumui. Dabar ponas e, Sogor. Dėkuoju, ponas pirmininkė. SBO nuo pat pradžios siekė užtikrinti ankstyvą perspėjimą ir užkirsti konfliktus. E, e, SBO turi atitinkamą struktūrą, turi specialų įgaliotinį žmogaus teisėms ir jo užduotis užtikrinti teisės mažumoms, e, daugumai. Mes tai vadiname ankstyvą perspėjimo diplomatiją. ES būtent institu institucijos turi už. ES manimų institucijos turi siekti tokių tikslų ir SBO taip pat jų siekia. Dėl uh, kalbų klausimo Slovakijoje. Aš žinau, kad kai vyriausias įsigaliotinis bandė įsiterpti, nebuvo pasiekta norimų rezultatų. Mes dabar turime įstatymą, kuris ir toliau kelia įtampą dėl to, kad jis diskriminuoja ir prieštarauja keletui uh, tarptautinių susitarimų. Buvo e, padarytos Venecijos komisijos išvados ir vis tik tai rezultatų norimų nėra. Mes galbūt daugiau būtume pasiekę, jeigu vyriausiojo įgaliotinio tarnyba siektų išsiaiškinti, kokios yra konflikto šaknys. Dėkuoju. Dabar e, spontaniški pasisakymai, matau, kad nori pasisakyti ponas Higginsas. Dėkuoju, pirmininkė. Kaip žinome, SBO siekia užtikrinti politinę žiniasklaidos laisvę, žmogaus teisės. Pone Šastel, noriu jūsų paklausti, kaip dėl Kazakstano pirmininkavimo šiais metais SBO ir Astanos e, aukščiausio lygios susitikimo e, gruodį. Ar jūs žinote, kad politinės teisės Kazakstane yra smaugiamos, nėra žiniasklaidos laisvės, neužtikrinamos žmogaus teisės, profsąjungų ir socialiniai aktyvistai yra įmeta vis uždaromi kalėjimus pagal sufabrikuotus kaltinimus? Žinome, kaip su kaliniais elgiamasi kalėjimuose, bet Prieš porą savaičių e, komisijos pirmininkas Baroso e, išties raudoną kilimą prezidentui Nazarbaevui ir nebuvo ne vieno kritikos žodžio išsakyta. Pone Šastel, ar tai nėra susijęs su naftos ir dujų susitarimais, e, sutartimis? Man atrodo, kad šis vadovo susitarimas turėtų būti atšauktas ir reikalauti, reikia reikalauti, kad Kazakstanas gintų socialinės ir žmogaus teisės. Dėkoju. Dabar žodis ponui Šestel. Baronienės Ešten vardu. Buvo iškelta tam tikrų klausimų. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems iš jūsų už kokybiškas diskusijas. Aš perduosiu jūsų pasiūlymus ledi aštan dėl išteklių racionalesnio panaudojimo ir taip pat dėl bendradarbiavimo. Negryšiu prie savo pradinio pasisakymo diskusijose, kadangi daug iš jūsų minėjote bendrosius dalykus. Dabar dėl Kazakstano ir žmogaus teisų padėties. Jūs teisingai pastebėjote, kokia yra padėtis šioje šalyje ir kiti e, apie tai kalbėjo ES šie dalykai yra labai svarbus. Mes visuose susitikimuose su Kazakstano vadovais kalbame apie e, tai, kad reikia užtikrinti politinės civilinės teisės, e, demokratizaciją. Visa tai yra minima. Ir per paskutinį pono Nazarbaevo vizitą apie tai buvo kalbama, kai jis čia lankėsi. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad vadovų susitikimas Astanoje, pirmininkaujant Kazakstanui, suteiks mūsų lyderiams galimybę išsilaisvinti, išeiti iš tam tikros uh, aklavietės užtikrinti saugumo erdvę nuo Vladivostoko iki vakarų ir taip pat įtvirtinti stipriau saugumo dalykus, kurie tokie aktualūs 21 amžiuje. Mes e, norime įnešti savo indėlį pagal savo prioritetus ir mums reikia aiškaus parlamento pritarimo, e, kai kalbame apie žmonių orumą, kai kalbame apie transnacionalinius iššūkius ir būtinybę užtikrinti harmoningą vystimąsi tvarioje aplinkoje. Mums reikia atverti naują puslapį SBO istorijoje. Astanoje ES nori atlikti savo darbą ir prisimti įsipareigojimus. Ačiū. Ačiū, kolegos diskusijos baigiamos, balsuosime dėl rezoliucijos rytoj. Dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto. August